Ladies and gentlemen, good afternoon. Labadiena, gerbiami kolegos. Manau, kad galim pradėti mūsų komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra kaip visada tas pats. Turime patvirtinti darbo tvarkę buvo padaryta štai kokių pakeitimų mūsų pradinėme darbo tvarkės siūlyme. Šeštasis klausimas dėl pakeitimų Europos ieškinių dėlių sumų nagrinimų procedūra ir Europos mokėjimų sakymo procedūra. Šis klausimas yra atidėtas. 26. darbo tvarkės klausimas kur kalbama apie tam tikrų nekaltumo prezumcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimą, yra taip pat atidėtas. Ar būtų kokių nors pastabų ar pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Nematau, kad tokių būtų, tad darbo atvarkę laikysime patvirtintą. Pirmininko pranešimai jų neturiu. Tad eikime iš karto prie trečiojo darbotvarkės klausimo, prie posėdžių protokolo tvirtinimo. Jeigu nieks neprieštarauja, e, tai tuomet rugsėjo 24-25 dienos ir lapkričio 10 ir 11 dienų posėdžių protokolai bus laikomi patvirtintas, jeigu iki posėdžių pabaigos nesulauksiu jokių pastabų ar prieštaravimų. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Europos fondo statutas ir žodis ponui Kaster. Jis ir panašės šiuo klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Man malonu šiandien pristatyti svarbiausius klausimus susijusius su Europos fondo statutu. Pirmiausia, leiskite tarti įvadinį bendro pobūdžio žodį. Manau, kad galima rasti konsensusą dėl to, jog Europos fondo veikla bus pozityvus elementas pilietinės visuomenės vystimuisi, nes tai prisidės prie pilietinės visuomenės vystimo. Be kita ko, Europos fondai gali sudaryti svarbu elementą, siekiant susijęti demokratiją ir visuomenę. Tuo būdu galima bus sumažinti skepticizmo lygį, kuris jaučiamas ES piliečių tarpe. Be tų visų jau minėtų teigiamų elementų e, galėtume pasakyti, kokie bus neigiami elementai. Fondas yra susijęs su įmonėmis, IKEA, Tilmans ir panašiai yra naudojamasi fiskalinėmis nuolaidomis tam, kad būtų galima nustatyti politinę darbo atvarkę. Taip pat naudojamasi tuo statusu tam, kad būtų galima pasiekti kai kurių kitų tikslų. Pavyzdžiui, fondo atstovai vyksta į Vokietiją, ir pateikia tam tikrus dalykus, kurie ten gali būti kritikuotini, tačiau turime komisijos siūlymą nagrinėti, nusiteikia teigiamai. 12 metų vasario 12 dieną šio fondo akto buvo įtraukti teigiami elementai. Tai bus papildomas juridinis vienetas, kuris prisidės prie nacionalinių administracijos vienetų. Tai yra tas, ta struktūra, kuri bus nepelno siekianti, Europos parlamentas čia neturi teisės spręsti pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Europos parlamentas teikia nuomonę šiuo klausimu. Dėl to būtina pasiekti vienbalsį sutarimą taryboje, kad tas fondas atsirastų. O dabar kokia yra susiklošiusi padėtis? Problema yra štai kokia fondai, kurie veikia nacionaliniu lygmeniu, e, susiduria su sunkumais kitose šalyse, kai vyksta tarp valstybinė veikla. Tokį, tokią veiklą vykdami tie fondai susidurime su fiskaliniais sunkumais, nes mokesčiai dideli ir visa tai um, kenkia minėtų fondų veiklai teisės aktai kai kuriuose valstybėse narėse, be kita ko, numato kai kurių pakankamai specifinių elementų taikomų užsienio fondams. Pavyzdžiui, Vokietijoje užsienio fondai nėra pripažįstami kaip tokie fiskalinių požiūrių dauguma valstybių narių um, atsisako taikyti mokestinės nuolaidas kai kuriems fondams. Europos komisijos siūlymas yra susijęs su Europos fondų statutu šiuo atveju. Sukūrus šį fondą ketinama panaikinti kliūtis ir barjerus, kurie neigiamai veikia fondų veiklą padidinami jų sąnaudas. Europos fondas galės būti kuriamas tik tada, kai tai yra nepelno siekiantis fondas. Tačiau jeigu būtų gauta pelno, jį reikės visą investuoti, reinvestuoti tam, kad e, būtų siekiama tikslo. Kapitalas turi siekti 25 tūkstančius eurų ir toks būtų minimalus kapitalo reikalavimas. Europos fondas taip pat turi vystyti tarp valstybinę veiklą, jis turi veikti bent dviejose valstybėse narėse. Kitas svarbus elementas komisijos siūlyme yra toks. E, fondo statutas ir būstinė gali būti dviejose skirtingose valstybėse. Uh, Tačiau tai irgi iškelia visą eilę klausimų ir kelia tam tikrų sunkumų. Nacionaliniai teisės aktai e, gali būti nepalankus tokiam fondui ir tai yra ta problema, kurią reikėtų spręsti. Siūloma nedaryti skirtumo tarp centrinės buveinės ir kitos fondo veikimo vietos. Buvo Europos parlamente svarstytas tarpinis pranešimas, kur be kita ko yra pasakyta, jog civilinės teisės kontekste E, galima susidurti su pakankamai didelėm sąnaudom, tad pranešėjų kyla klausimas, ar reikėtų, o gal nereikėtų pabrėžti tokias fondo veiklos rūšis kaip savanorystė. Europos fondas gali vykdyti juk bet kokią ekonominę veiklą, tai čia prie šių klausimų dar reikės padiskutuoti. Dar vienas aspektas būtų štai koks. Reikia panalizuoti, kiek fondo centrinė buveinė gali e, būti dalyjama, kiek jos gali būti atskirose vietose. Kai dėl e, fondo buveinės ir administracijos buvimo vėlgi kyla, o kaip elgtis su fondo darbuotojais. Šis klausimas irgi nėra išspręstas. Reglamente yra tokių klausimų, kurių tikslas yra sukurti Europos komitetą. Tai taip pat svarbus dalykas. Ir čia svarbu yra tai, kad darbuotojų dalyvavimas bendro sprendimo prieimime nėra numatytas. O tai yra esminė problema. Vokietijoje fondai yra valdomi pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Vokietijoje ir Austrijoje daugelis įmonių yra E, valdomi įmonių dalyvaujant darbuotojams. Minimalus 25 tūkstančių kapitalas, kaip jau sakė, minimalus yra nuotis, bet ar to pakanka? Lapkričio 19 dieną 2014 metų e, posėdį susirinko Koreper. Dauguma valstybių narių pasisakė už Europos fondo statuto patvirtinimą. Šiuo, dėl šio teksto buvo priimtas bendras sutarimas. Dauguma bent jau tam pritarė, tačiau, kaip jau sakiau, taryboje reikės vienbalsio balsavimo. Ir čia norėčiau iškelti klausimą. E, į kuriuos turėtų atsakyti taryba ir komisija. Tai yra susijęs su visa procedūra, pavyzdžiui, kai dėl fiskalinio režimo. Arba, pavyzdžiui, kitas klausimas svarbus yra e, darybų lygmuo dėl to vienbalsiškumo. Tad reikėtų, kad taryba ar komisija mums čia pateiktų šiek tiek daugiau informacijos. Tai būtų pakankamai svarbu, kad galėtume toliau spręsti šį klausimą. Labai ačiū. Toliau, ponia Autola, dabar pirmiausia stiksiu žodį ponia Grandas. Dėkuoju, pirmininkė. Na, tik ką spėjau atvykti, turėjau problemų su lėktuvu, šiaip ar taip man buvo malonu išklausyti pranešėjo. Ir aš taip pat uh, dalyvavau rengiant e, ankstesnę tarpinę ataskaitą dėl arba šio klausimu. Ir galbūt praeitie tai ir buvo problema, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį Korepere aštuonios valstybės nubalsavo prieš šį dalyką. Taigi, nepaisant visų Italijos, pirmkausios Italijos pastangų, jiems tiek nepavyko parengti vienbalsės nuomonės ir pranešėjas mums priminė apie ankstesnės parlamento rekomendacijas. Taip pat turime ir regionų be ekonominių socialinių reikalų komitetų aiškės nuomonės. Mes mėginame rasti apibendrintą poziciją ir pasiekti vienbalsiškumo dėl Europos fondo. Na ir dabar problema yra ta, kad iš 28 valstybių 8 pasakė ne šiam pasiūlymui. Jeigu jų abejonimai yra pagrysti, tai mes turime išsiaiškinti, kokios yra to priežastis. Parlamentas sakė savo poziciją labai aiškiai, pasisakė didžiąją daugumą balsų per plenarinį posėdį. Taigi mes pritarėme Europos fondo įstatams, norėčiau išgirsti iš tarybos atstovų, kokios vis dėlto iškilo problemos. Nebejoju, kad pranešėjas, e, kuris priminė mums apie mūsų anksčiau užimtą poziciją ir taip pat socialistų frakcijos požiūrį. Tačiau galbūt e, iškil tam tikrų problemų būtent, kad šitos, š, šita pozicija būtų plačiau paremta. Ir atsižvelginti tai, kad dabar vis tik tai laikai tokie, piliečiai labai jautri reaguoja į socialinį ekonominį kontekstą, manau, kad fondai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Išlaikant ryšių su pilietinė visuomenė. Manau, kad šitos idėjos turi būti patraukliai pateiktos, turėtų būti sudarytos lengvos sąlygos tokį fondą įsteigti. Aš prisimenu diskusijas tarybose, kur buvo kalbama apie galimas, šei, galima šeimų dalyvavimą tokių fondų steigime, gali būti ekonomiškai pajėgios, galingos šeimos, kurios gali steigti fondus ir e, šitų fondų veikla atitiktų viešą interesą. Be abejo, reikia sukurti reikiamą struktūrą, pasverti visus už ir prieš ir dėl to mums reikia tam tikro Europinio fondo e, nuostatų arba įstatų. Taip pat labai svarbu, kad būtų nustatytos aiškios taisyklės, kaip atstovaujami darbuotojai Europinėse fonduose kartais iš tikrųjų e, ne pati geriausia e, sistema yra ta, kuri yra labai nelanksti. Reikia to lankstumo, pavyzdžiui, Vokietijos sistema galėtų būti geras pavyzdys. Ir kai jau kalbame apie galimybės teikti fondus, tai turėtų būti sudaromos ir sąlygos, e, kad tose fondose būtų atstovaujami e, darbuotojai. Taip pat manau, kad e, fondai turėtų turėti galimybę pasinaudoti tam tikromis mokesčių lengvatomis, nes kitaip na, jų veikla apskaitai turbūt nelabai bus prasminga. Ir 15 valstybių narių pasisakė už, 8 e, prieš šios pasiūlymus. Reikėtų išsiaiškinti, kokios buvo viso to priežastis ir galbūt tada būtų galima pradėti uh, E, judėti į priekį tam, kad galų galėtų taryboje viskas būtų sutarta. Kaip jau sakiau, tai būtų naudingas instrumentas ir kalbant apie mokestinę tvarką įvairios valstybės narėse, vėlgi e, europiniai fondai galėtų įnešti pridėtinės vertės. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks galų galę pasiekti sutarimą. Ačiū. Uh, thank you, Mrs. Ačiū. Pane Hautala. Labai ačiū pirmininkė. Manau, kad niekam nekyla klausimų, jog parlamentas ir toliau turėtų remti Europos fondo statutą. Tačiau, kaip ir mano kolegai, man labai įdomu, kokios priežastis lėmė, kad aštuonios valstybės narės rezervuotai žiūrėjo šį klausimą. Reikėtų išklausyti tas priežastis tam, kad galėtumėm galbūt geriau parengti galutinį pasiūlymą, kada jau renksimės patvirtinti šį dokumentą. Na ir tą progą aš norėčiau taip pat iškirsti atsakymų iš komisijos iš pranešėjo. Manau, kad viešojo intereso savoka, ko gero įvairiose valstybėse suprantama ne vienodai. Ir aš norėčiau žinoti, ar pavyzdžiui mokesnės lengvatos, kuriomis galėtų naudotis tokie europiniai fondai savo registracijos valstybėse, E, vėlgi argumentuojant to, kad jie dirba viešajam interesui. Ar tai yra e, lengvai priimamas argumentas? Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip tai atrodo savitarpio pripažinimo sustarimų kontekste. Kadangi iš tikrųjų galbūt ne visos 28 valstybėse viešas interesas suprantamas vienodai. Kitas klausimas, kuris man kilo, skaitant kultūros komiteto nuomonę, kuri buvo pateikta šiam komitetui prieš pusantrų metų. Uh, norėčiau žinoti, ar mus gali kas nors užtikrinti. Jok tie dalykai, kuriuos akcentavo kultūros komitetas, tai yra atvirumas, atskaitomybė, kontrolė ir minimalus standartai, e, minimalus reikalavimai finansiniai veiklai, ar tai būtų pakankama garantija, kuri leistų pasiekti pasitikėjimo tokiais europiniais fondais. Na ir trečia, kas truputį galbūt e, ir antolė nuo mūsų diskusijos, aš aptariau su savo frakcijos kolegomis ir mums kilo klausimas, kiek laiko prireiks, kol komisija pateiks pasiūlymą dėl Europinių asociacijų. Daugelis iš mūsų turbūt žino dabar esančią problemą, kad dabar, pavyzdžiui, asociaciją reikia registruoti Belgijoje arba Luksemburgė ir vėlgi ne, ne vien tam, kad gautumėte kažkokių mokesnių lengvatų, bet vien tam, kad galėtumėte uh, tinkamai e, organizuoti tarptautinio masto asociacijos veiklą. Ir kaip aš suprantu, šitą iniciatyvą kol kas dar turbūt net ir nebuvo rimtai apsvarstyta, jin dar, dar, dar nebuvo, neįgyjo jokios išaiškos, taigi turbūt mūsų komitetas galbūt galėtų apstarti ir šią galimybę, ir kai tik tai baigsime tvarkyti Europinio fondo klausimą, galėtumėm kalbėti apie asociacijas. Ačiū, panas Fors. bestärken, ähm, in der Tat sich näher mit dieser Frage der Sitzaufspaltung. Ähm, äh, aš irgi sudomėjęs išklausiau, kas buvo pasakyta ir e, taip pat tam tikrų pozicijų, kurias, kurių laikėsi įvairios valstybės narės, taip pat e, pasamprotojama apie administracinę būsnę apie galimas e, pasiekmes susijęs su mokesčio lengvatomis ir taip pat galimybę piknaučiauti, galbūt bandant plauti pinigus per tokius fondus, turime labai atsargiai tai vertinti. Mes norime, kad europiniai fondai veiktų, bet jie turi veikti tinkamai ir neturime atverti kokiu nors spragų ar, sakyti, užpakalinių durų net jeigu tai padarytumėm netyčia. Taigi turime labai aiškiai pasverti galimas teisinės pasiekmes kurios kiltų, jeigu, pavyzdžiui, būtų atskirta būstinė ir e, registracijos vieta. E, be abejo, reikia palikti tam tikro lankstumo, kaip buvo sakyta, tačiau tai iš tikrųjų neturėtų sukelti jokių nenumatytų aplinkybių. Dėl to prašymę pranešėją labai atidžiai analizuoti šios klausimas. Ačiū, pan Svadės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandien daugiau negu 110 tūkstančių fondų nes nepelno siekiančių egzistuoja Europos Sąjungoje. Jų aktyvai vertinami 650 milijonų eurų, ten dirba apie milijoną Europos Sąjungos piliečių tuo pat metu. Tie fondai yra valdomi daugiau e, negu 50 teisės aktų, fiskalinių ir civilinių. Milijonus per metus kainuoja labai komplikuota tų fondų administracija, finansinis valdymas. Tie pinigai galėtų būti skirti daug naudingesniems dalykams. Bendro statuto numatymas padės palengvinti resursų e, perkelimą, taip pat e, lėšų, turto perdavimą, palengvins tų fondų veiklą, padidins juridinį saugumą ir prisidės prie jų populiarumo. Neužmirškime, labai svarbaus dalykų. Europos fondą ir vykdo tvarę veiklą. Ir tam yra labai svarbu užtikrinti tinkamą efektyvę kontrolę, nes tai leidžia pasitikėti tų fondų veiklą. Statutas naujasis šį aspektą pagerins. Tų, tie fondai yra labai naudingi ES piliečiams. Būtent dėl to aš manau, kad reikia labai greitai uh, dėrėtis dėl šio labai svarbaus teisės akto, kad galėtume fondams suteikti tą priemonę, kurios jie taip laukia. Turime pasiūsti labai aišku signalą valstybėms narėms ir paraginti jas kuo greičiau tą statutą patvirtinti. Dėkoju. Like, uh, Mr... Dėkoju. Norėčiau, kad dabar ponia Knesla pasisakytų komisijos vardu, ar ne? ar kolega. Aš turbūt pasakysiu šio klausimu. Dėkuoju pirmininkė, labai dėkuoju už visus pastebėjimus ir komentarus, ypatingai dėkuoju pranešiai, bet taip pat ir ponė Reikne, kuri praeitie yra tai pasakiusi. Komisija tikrai labai gerai supranta, kad e, parlamento pritarimas šiai svarbiai bylai buvo labai svarbus, e, labai pozityvus reiškinys ir be abejo tai paskatino komisiją iš tikrųjų parengti gerą, e, aiškiai pagrįstą pasiūlymą dėl Europos fondų. Galbūt viena bendro pabudžio pastaba, kalbant apie pasiūlymo taikymo sritį. Čia akivaizdžiai kalbam apie fondus, kurie dirba viešajam interesui. Kitaip sakant, fondai, kurių pagrindinis interesas yra komercinė veikla arba, pavyzdžiui, stambios kompanijos, tokios kaip IKEA, be abejo nepatenka į taikymos rytę. Mes kalbame apie labdaros fondus, bažnyčias e, na, ir panašius e, sektorius, panašios organizacijas, kurios veikia viešojo interesu. Be abejo, galima kalbėti ir apie detalesnius dalykus. Pirmiausiai reikėtų užsiminti apie tai, ką paltė ponas Zelgrandė. Kokia situacija yra taryboje? Iš tikrųjų, po trijų metų dėrybų ir, jeigu neklystų, vienuolikų darbo grupės sustikimų bei trijų korepero posėdžių mes vis dar tebesame stacijoje, kur aštuonios valstybės narės prieštarau šiam pasiūlymui, penkios norėtų nemažai pakeitimų, o kitos šiltai ar mažiau šiltai pritarė tą idėją. Tačiau nepamirškime, kad kad mes kalbame apie e, tam tikrą straipsnį, kuris pagal 152 sutarties e, straipsnį reikalauja vienbalsio pritarimo, nes kalbame apie statutą. E, buvo užduotas klausimas, kokiosgi problemos. Man sunku dabar apžvelgti, kokios, kokių problemų žvelgia visos valstybės narės. Nes aš šiuo atveju esu tarsi velnio advokatas, komisijos vardu mėginu apginti šį pasiūlymą, o ne kalbėti apie problemas. Ir vis dėlto manau, kad teisinga būtų pastebėti, kad be nedidžiausias nuogastavimas tų, kurie prieštarauja šią idėją yra tai, kad jie neižvelgia jokios pasiūlymo pridėtinės vertės. Jie tiesiog nesutinka, kad šis pasiūlymas įneš pridėtinės vertės ir tiesiog tas faktas, kad bus sukurta nauja europinė teisinė forma, juos um, savočiai neramina ir jie mano, kad uh, to statuto um, duodama nauda neatsvers administracinės naštos, kadangi teks vis dėlto spręsti ne vieną biurokratinį klausimą, kalbėti apie registravimo kaštus, apie priežiūrą, apie minimalų kapitalo reikalavimą. Ir e, visą tai pasvėrus, tos valstybės laikosi nuomonės, kad e, pritinė vertė nebus tokia didelė, nebus pakankama. Šiaip jau komisija suprato, kad po trijų metų mes vis dėlto turėtumėm įvertinti E, kągi visą tai reiškia ir mes turėtumėm turbūt apsvarstyti, kaip toliau tęsti šį darbą. Kaip jūs turbūt girdėjote, kaip jūs turbūt žinote, mes komisijoje svarstame apie savo darbo programą 2015 metams. Ir turint omeny, kad dabar mes turime bylą, kuriai reikalingas vienbalsis pritarimas e, ir taip pat ir šių rūmų, tai yra parlamento pritarimas, mes galvojame, kaip toliau viską tęsti. Komisijoje procesas tebe vyksta, Bet, kaip visi žino, komisija dirba taip pat ir e, prie sąrašo įvairiausių bylų, e, kurias e, galbūt reikėtų atsimti. Tai yra nutraukti jų svarstymą. Dar šiek tiek ankstoka apie tai kalbėti, nes tai yra vidinis darbo procesas, bet akivaizdu, kad šis paketas, šita byla taip pat gali būti įtraukta tarp siūlomų nutraukti. Be abejo, reikės laikytis surikim procedūrų, reikės taip pat gerbti vykstantį politinį procesą, bet visą tai pasakius, dabar šiame etape turbūt galėtume palikti nuo šaly labiau techninio pabučio klausimus, tiesiog reikėtų pasižiūrėti apskaitai, kas vyks su šiuo pasiūlymu. Na ir galbūt dar vienas papildomas pastebėjimas. Šį klaus... Buvo užduotas klausimas, ar neketiname teikti taip pat e, Europinės asociacijos statuto pasiūlymo. Kiek man žinoma, man atrodo, kad kažkur tai paskutam praeito amžiaus e, dešimtmetyje buvo patiktas panašus pasiūlymas, jis buvo atsimtas, jisai nepriklauso mūsų komisijos generaliniam direktoratui, e, už jį atsakingas e, kitas generalinis direktoratas, Tačiau, e, kiek mums žinoma iš diskusijų su jais, e, čia taip pat reikėtų vienbalsio sprendimo. Taigi, pirmiausiai turime labai didžiai pasižiūrėti, kaip baigsis fondų statuto E, bylos svarstymas. Jeigu šitas svarstymas žlugs, tai turbūt nereikia būti burtininku, kad galėtum pasakyti, jog turbūt nelabai kas norės e, imtis panašios iniciatyvos, taip pat ir su asociacijomis. Galbūt mano kalba tokia niuroka, bet e, situacija yra kaip yra. Ačiū. Kągi, pasisakius jų sąrašą išsėmėme, iš tarybos atrodo niekas nenori pasisakyti, taigi aš noriu paklausti, ar ponas Kester, kaip pranešėjas, norėtų kažką tai apibendrinti. Ačiū. Ačiū už šį pasiūlymą, taip pat dėkoju už šį pranešimą, tokią lankštę poziciją bei labai realistišką nuomonę. Dabar reikėtų pagalvoti ir pažiūrėti, kokios, kokias iniciatyvas galima būtų išplėtoti jūri komitete, tam, kad e, turėtume teigiamų galimybių tam, kad galėtume įgyvendinti šį europinį projektą. Taigi dar liko daug e, darbo, reikia dar e, dėl administracijos e, atskirimo klausimo pagalvoti, dėl būstinės, dėl darbuotojų klausimo. Visą tai yra labai svarbu. Taigi visą tai reikės bandyti traukti diskusijas. Na ir pabaigai reikėtų pasižiūrėti, kaip jūri komitete mes galėtume vykdyti tam tikrą veiklą, kaip iniciatyvos galėtume imtis ir kaip galima būtų konkrečiai įgyvendinti šį projektą. Mrs. Hautala, wish to take the floor. Atsiprašau, bet matau, kad ponia Hautala ir ponas Zagrandas taip pat nori pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Na, aš nežinau, ar komisija nenorėjo ar negalėjo pasisakyti aiškiau, bet man norėjosi daugiau informacijos išgirsti e, dėl priežasčių to, kas nutiko taryboje. Mes išgirdome, kad e, aštuonios skirtingos pozicijos buvo pareikštos, penkios iš jų pagydauja pokyčių, na, o dar e, trys pozicijos šiek tiek skiriasi nuo tų penkių pagrindinių. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip būtų su tais pokyčiais. Na, be jokios abejonės, tai yra būtina sąlyga. Viešasis visuomenės interesas turi būti galutinis tikslas šio pasiūlymo. Dėl to niekas nebejoja. Tačiau dar taip pat buvo ir vienas klausimas iškeltas. Uh, Um, koks, kokia bus pasirinkta teisinė priemonė. Norėčiau dabar ir užduoti tokį klausimą. Jeigu paaiškėtų, kad um, vis dėlto iškyla sunkumų, ar nereikėtų čia glaudesnio bendradarbiavimo pritaikyti, nes um, galbūt jeigu, tarkime, teisinių formalių požiūrių nepavyktų e, to pasiekti, tai galbūt e, kitaip galima būtų pasiekti sprendimo. Na, aš nebandau e, čia kritikuoti komisijos. Be to, ne komisijai prisimti čia visą kaltę dėrėtų taryba, ko gero, yra bendra autori. Na, labai gaila, bet e, kaip kad matėme iš Italijos pirmininkaujančios, Italijos veiksmų, e, nelabai aišku buvo, kaip galima būtų apeiti tas kliūtis ir e, diskusijos e, vyko be kažkokio tai e, rimto pagrindo. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ar valstybės narės, kurios pasipriešino, kategoriškai pasipriešino, ar e, jos, jų pozicija kardinaliai priešinga mūsiškiai, ar jos yra nusiteikusios lankščiai. Reikėtų visą tai pasižiūrėti. Dėkuoju, ponia Haptola. Na, dar kartą tikrai dėkoju, galėčiau tik tai pakartoti, tai, ką sakė ponas Lagrandis, kadangi e, keistoka, kad mes dabar svarstome apie tai, kaip elgtis toliau ir mūsų kartu neinformuoja, kokias gikliūtis iškilo tarybos, taryboje. Kokius motyvus pateikė tos aštuonios besipriešinusios valstybės narės. E, taigi, man truputėlį nepatogu, kad uždavus šios klausimus praktiškai girdime tik tai tylą vietoje atsakymų. Aš manau, kad panas Lagrandės iš tikrųjų labai teisingai uždavė klausimą. Galbūt e, tada devynios valstybės, kuriams šitą idėją patinka, tiesiog turėtų tęsti darbą remdamosi e, pagilinto bendradarbiavimo principu. Kita vertus, e, išgirdau atsakymą į savo klausimą, kiek 28 valstybėse narėse skirtingai suprantamas viešasis interesas ir ypatingai mokesčių lengvatų galimų kontekste. Labai svarbu būtų išgirsti atsakymą į šį klausimą. Taip pat e, tai turėtų būti siejama su atskaitomybės e, klausimais. Kitaip sakant, kaip būtų galima užtikrinti, kad tokie fondai netaptų pinigų plovimo priemonėmis. Ypatingai jau kalbame apie, jeigu jau palėtėme plačia prasme e, problemą susijęs su, su mokesčių vengimu, kad tikrai neturėtumėm sukurti dar kažkokios tai spragos arba galimybės apeiti įstatymus išvengti mokesčių per fondus. Kągi, labai trumpai atsiprašau, jeigu mano atsakymai pasirodė per daug paviršutiniški. Kaip sakau, negaliu kalbėti tarybos vardu ir negaliu pasakyti už tos aštuonias valstybės narės. Aš pamėginsiu e, nušviesti jums padėti. E, kaip jau sakiau, mes įsiklausim jų argumentus ir pagrindinis jų argumentas yra vėlgi tai, kad jie nėra užtikrinti, jog šitas pasiūlymas duos papildomas naudos, o tarp administracinė našta turbūt padidės. Kalbant apie mokesčių klausimus, iš tikrųjų komisija pateikė klausimą, e, siekdama galbūt palengvinti e, galimo mokesčių režimų iškraipimo visose valstybėse narėse. E, galimas problemas, galimas užkraipimus, jeigu pradėtų veikti tokie europiniai fondai. Ir nuo 2013 metų korepero, tai yra jau maždaug prieš metus, visas mokestinis skyrius buvo išimtas iš pasiūlymo. Taigi dabartinėme pasiūlyme dėl Europos fondų jau nebekalbam apie mokesčius. Galbūt taip pat ir dėl E, tam tikrų kitų priežasčių, kurios buvo minėtos, e, tai yra galima mokesčių vengimo, galimų iškraipimų, kurie atsirastų. Mes nemanėme, kad mūsų pasiūlymas atvertų duris tokiam dalykam, bet šiaip ar taip visas tas tekstinis elementas buvo išbrauktas. Tai be abejo sumažino bendrą pasiūlymo vertę, bet vis tiek lieka pakankamai daug elementų, kurie tebėra pasiūlyme. Kitas dalykas buvo galimybė, tai buvo iškeltas klausimas dėl galimybės e, atskirti būstinę ir registracijos vietą arba turėti kelias būstinės, taip pat galimybės e, galbūt pakengti darbuotojų teisėms. Iš tikrųjų, dabar buvo daromi tam tikri pakeitimai, kuriais siekiama, kad nebūtų galima e, turėti kelių būstinių, nes E, tam tikros valstybės narės ir dėl šito nogastavo, taigi mes tengiamės užkirsti kelią. Ir tai yra dabar pagrindiniai mūsų pasiūlymo elementų. Aš manau, kad mes tikrai e, atsižvelgėme į galimą riziką, ėmėmės priemonių ir prieš pinigų plovimą, ir dėl kažkokius, ir, ir prieš mokesčių vengimą ir panašiai. Ir tikiuosi, kad daugelis nuogastavimų turėjo būti neutralizuoti. Labai ačiū. Kągi, man atrodo, kad šiai dienai galime baigti svarstyti šį klausimą, nors man galbūt ir gaila tai pasakyti, bet galime dabar perėti prie penkto punkto Austrijos ir Maltos prisijungimas prie 1965 metų e, Hagos konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje. Taigi pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjui ponui Uspaskich. Ačiū pirmininkė gerbimi kolegas, gerbimas pirmininkė. Mano klausimas tikrai trumpas, neilgas. 1965 e, metais lapkričio 15 dieną Gagos konvencijas nustatoma sistema, pagal kurį dokumentus galima įteikti kituose konvencijas pasirašiusi trečiuose šalise. E, tarp valstybinių dokumentų įtikimą ES atveju. ES viduje yra priimta kita e, konvencija 2007 metais lapkričio 13 dieną. Ir e, pagal šitą e, būtent pranešimą, šitą temą, tai jis 28 valstybių narių, ši konvencija jau taikoma 26 ir likusios dvi valstybės narės Austrija ir Malta pareiškė norą prie jos prisijungti. Reikia pažymėti, kad ES turi išskirtinį, išimtinį teisę, tai reiškia, kad e, sąjunga turi įgalioti atitinkamas valstybės narės veikti jos vardu, e, joms norint prisijungti prie konvencijas. Ir e, savo kalbos pabaigoje noriu pasakyti, kadangi 65 e, metų lapkričio 15 dieną Gagos konvencijas e, naudą tarp valstybinių dokumentų įtikimo srityje pasitvirtina visą Europos Sąjungą. E, ir dvi minėtas valstybės narės suinteresuotas taikyti vieną dokumentų įtikimo tvarką, parlamentui siūloma pritarti siūlymai e, sprendimą, e, kuriuo Austrijai ir Maltai būtų e, leista prisijungti prie konvencijos. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Ar būtų pastebėjimų, panas Sirka? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. EPP frakcijos vardu mes norėtumėm pasveikinti Austrijos ir Maltos prisijungimą prie Hagos e, konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų e, įteikimo civilinėse ir komercinėse bylose užsienyje. E, Tai yra konvencija, kuri iš tikrųjų leidžia teisiniai sistemai funkcionuoti veiksmingiau, visas dokumentų e, tiek civilinėse, tiek komercinėse bylose e, perdavimas tampa sklandesnis, lengvesnis, e, jis atitinka ES įstatymus ir dėl to sunku įsivaizduoti, kad kažkurios valstybės narės dar neprisijungė prie konvencijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja socialdemokratų frakcijos šiuo klausimu. Ir norėčiau pasakyti, kad Maltos ir Austrijos prisijungimas prie konvencijos e, atitinka ES prisimtus įsipareigojimus nuo 2007 metų, kai ji prisijungė prie Hagos konferencijos. Taigi šis prisijungimas E, yra visiškai logiškas, nes komisija rekomenduoja ir trečiosiom šalims prisijungti prie šios konvencijos. Tad natūralu, kad visos ES valstybės, įskaitant Maltą ir Austriją, prisijungtų prie šios konvencijos. Dėkuoju. Uh... Labai ačiū. Taigi, komiteto pozicija atrodo visiškai iški, tačiau mes nebalsuojame šio klausimu šiandieną. Balsuosime tik tai vieną kartą. Iš esmės taryba prašė, kad parlamentas duotų savo pritarimą, tačiau tai įvyks tik tai po keleto mėnesių. Toliau šeštasis klausimas praleidžiamas, tada turime septintąjį klausimą. Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Ir žodį suteiksiu pranešėjai poniai Hautle. Ačiū pirmininkė, aš jau pristatinėjau praeitas iki pranešimų projektus, nieko naujo daug pridurti negaliu, išskyrus tai, kad galų gal ES teisingumo teismas prie, prie išvados, kad šitas sritis priklauso šimtinė ES kompetencijai, taigi bent jau kompetencijos klausimas kol kas daugiau nebetrukdys e, judėti į priekį. Aš labai tikiuosi, kad dabar pranešimų projektai judės į priekį labai sparčiai. Nes visų pirma, tai labai svarbu patiems trečiosios šalise grobėms vaikams bei jų šeimų nariams. Galbūt tik tai truputis papildomos informacijos. Praeitas iki kreipiausi į teisės tarnybą klausdama, ar būtų kokia nors galimybė šios konvencijos taikymo sritį pritaikyti byloms tų vaikų, kurie e, e, yra pagrobiami E, dar iki įsigaliojimo ir teisės tarnyba atsakė, kad retrospektyviai taikyti dėje negalime e, šitos konvencijos. Taigi praktiškai šitas klausimas irgi išaiškintas ir dabar svarbiausia tik nustatyti galutinius terminus įvairiams proceso etapams. Ačiū. Ar būtų komentarų? Nematau. Skirtingai negu ankstesnio klausimo atveju, šiuo atveju taryba iš tikrųjų prašė parlamento pateikti savo nuomonę Taigi mes numatysime galtinį terminą pakeitimams teikti ir tai būtų 8 gruodžio. Tam, kad galėtumėm balsuoti šio klausimu kitų metų sausio mėnesį. Taigi, tiek. Septintuoju klausimu. O dėl 8 ir 9 klausimų neturime pranešėjo. Pranešėjos ponos. Pranešėjo pono Kabada. Atrodo, kad tai kelia problemą ir turėsime šios klausimus atidėti. Dabar mums teks pereiti prie 11 tolesnių klausimų, kurie jau bus e, svarstomi uždarame posėdėje. Todėl norėčiau paprašyti visų, kas neturi teisės būti uždarame posėdėje, prašyčiau pasišalinti iš salės, tam jums skiriamas penkios minutės.